Chers collègues, je vous prie de bien vouloir gagner votre siège. Gerbiami kolegos, prašau sėsti į vietas, pradėsime balsuoti. Čia man atrodo, čia man. Nous allons commencer par un appel nominal, donc installez-vous. Pradėsime nuo vardinio balsavimo, tad prašau sėsti į savo vietas. Pone Frasonį, dėl darbo tvarkos. Pirmininkė, viena pastaba, kadangi kolegos dar nesusėdė į savo vietas. Mes pakeitėme taisyklės, todėl kad anksčiau per daug laiko skirdavom bevaisiam diskusijom ir nusprendėme, kad dėl aukiant pranešimo diskusijom.